Dabar norėčiau pažymėti, kad kovo 12 dienos protokolas buvo išdalintas. Ar yra pastabų? Atrodo, kad ne, tai laikysime protokolą patvirtinu. Dar norėčiau informuoti, kad ponas Valis Dombrovskis buvo